Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Kolegos, pradėkime posėdį. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. E, oro keliaivių teisų reglamento peržiūra, pasikeitimas nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis. Mūsų pranešėjas yra ponas Bach. Norėčiau suteikti pirmiausia jam žodį, paskui. E, imko pranešėjai, ponui Mairiai, toliau pasisakys komisijos atstovai ir paskui kitiems. E, Džordžiai, prašau, penkioms minutėms žodis. Jums, o paskui tęsime. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad keleivių teisės yra labai svarbus dosie, ne vien tik tais kalbant apie aviaciją, bet ir apie kitas transporto rušis. Taip pat <clears throat> e, iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien tik tais apie keleivius, bet apie visą visuomenę, pramonę ir taip pat matome, kad mūsų salė yra pilnutėlė E, ko gero čia yra ir oro uosto atstovų. Su šiuo klausimu yra siejamas ir konkurencingumo klausimas. Visi turi laikytis e, taisyklių dėl keleivių teisų tam, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Po to, kai 2004 metais buvo priimtas Teisingumo teismo sprendimas, dar liko daug neiškumų, spragų. Uh, E, reikia naujo teisės akto, kuris nekartotų senųjų klaidų. Tikrai nereikėtų skurti tokio teisės akto, kad vėl reikėtų kreiptis į Europos teisingumo teismą, kaip kad darėme praeitie, tam, kad būtų galima užpildyti spragas ir interpretuoti neiškumus. Komisijos pasiūlyme buvo sureaguota į Europos teisingumo teismo sprendimą, jį buvo atsižvelgta. Tačiau e, viena, e, vienas dalykas yra teisė įtvirtinti teisės akte, kitas dalykas ją įgyvendinti. Komisija taip pat pasisako už tai, kad teisės aktai būtų geriau įgyvendinti ir kad keleivių teisės būtų geriau įgyvendintos, taip pat, kad būtų sustiprintos nacionalinės institucijos kontroliuojančios keleivių teisų įgyvendinimą. Man atrodo, kad pateiktas pasiūlymas yra tikrai neblogas. Keleiviai turi būti informuojami, taip pat reikia užtikrinti skaidrę kainodarą. Keleiviai turi būti informuojami apie savo teisės prieš kelionę, kelionės metu ir po kelionės. Jie turi žinoti, kur gali pasiskūsti, į ką kreiptis. E, taigi reikia sustiprinti reguliavimo instituciją, taip galėsime pasistumėti priekį. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie man svarbiausia, o taip pat ir EPP frakcijai, kas yra svarbiausia. E, reikia atsižvelgti Europos teisingumo teismo sprendimą dėl e, tos trijų valandų taisyklės. Taip pat noriu paminėti, kad komisija pabandė e, pateikti sąrašą, kas yra išskirtinės aplinkybės tai pavyko, nors turiu pasakyti, kad tą sąrašą dar reikėtų patikslinti. Dar reikia dėl to sąrašo diskutuoti, tartis. Ir manau, kad reikėtų dar labiau saistančių taisyklių. Dar viena didelė problema yra e, tokia stacija, kai keleivis netvyksta į skrydį. No show policy, vadinamasis klausimas. E, Komisija yra pateikusi pasiūlymą, kur ginami vartotojų interesai. Taip pat atsižvelgiama į asmenis, kurių galimybės judėti yra ribotos, kurio, kurie, tarkim, yra neįgalus. E, taip pat e, e, atsižvelgiama ir į E, vėluojančius skrydžius, kai vėluojant vienam skrydžiui keleivis praleidžia jungiamąjį skrydį. Ir čia turėtų būti jo teisės ginamas, dar galima padiskutuoti dėl formuluotės. Keleiviams yra labai svarbus rankinio bagažo klausimas. Ir čia aš nepritariu komisijos pasiūlymui. Uh, komisija siūlo palikti komercinę laisvę, tai yra, kad oro linijos pačios galėtų apsispręsti dėl rankinio bagažo. Aš manau, kad čia reikėtų griežtesnio reglamentavimo. E, pradžioje pamiršau pasakyti, kad e, kolega Taylor pateikė pranešimą ir štai aš parengiau pranešimą ir ten irgi mes e, pateikėme argumentus, kodėl reikėtų e, griežtesnio reglamentavimo dėl rankinio bagažo. Dar vienas e, svarbus klausimas, tai yra oro linijų bankroto klausimas. Komisijos dokumente nėra pakankamai aiškumo šiuo klausimu. Nuo 2009 metų Europos parlamentas reikalauja uh, didesnio aiškumo, e, kas atsitiktų oro linijoms bankrutavus. Vakar įvyko pirmas šešėlinių pranešėjų susitikimas, kur buvo aptarti įdomus klausimai, tam buvo balgoma atsižvelgti ir pramonės interesus. Be abejo, tai yra tikrai svarbus klausimas, jo nereikėtų nuvertinti, ypač dabar sunkiais ekonominiais laikais. Na, o šiandien e, iš šio klausimo už kurį beje noriu padėkoti organizatoriams ir dalyviams. Iš karto dėkoju dalyviams už jų pasisakymus. Taigi iš šio klausimo aš tikiuosi dar papildomos informacijos ir vėliau ir tikrai labai džiaugiuosi būsimą diskusiją. Ačiū. Next is uh, Mr. Meyer from IMCO. Mr. Dėkoju dabar ponas Mayeris iš IMCO komiteto. Jums trys minutės. Ačiū pirmininkė, aš esu IMKO komitete pranešėjas šiuo klausimu, taip pat dirbu ir vartotojų teisų bei vidaus rinkos komitete. Aš rengiu pranešimą apie kompensacijas keleiviams. Tai tikrai svarbus klausimas ir dėl to mūsų komitetas pasiūlė pagal 50 straipsnį surenkti bendras diskusijas. Dabar matau, kad ko gero yra 49 plus, daugiau kaip 49 nariai ir ko gero galime pasidžiaugti tokia gausia diskusija, trilogų, dalyviais. Mums, kaip jau sakiau, e, šis klausimas tikrai labai svarbus. Mes jau turime patirties apie tai, kaip turėtų būti informuojami vartotojai ir tą patirtimį norėtumėm pasinaudoti. Labai trumpai paminėsiu e, keletą dalykų. Skrydžių vėlavimas yra e, svarbus dalykas keleiviams, ar reikia laukti 3 valandas ar 5 valandas, nuo to turi priklausyti kompensacija. 100 e, eurų maksimali kompensacija uh, už naktį, jeigu keleivis negali išskristi. E, tikrai e, negali būti taip, kad, tarkim, keleiviui viešbutis kainuotų daugiau negu 100 eurų. E, tai yra maksimalus kompensacijos dydis. Mes su nekantrumu laukiame tolimesnių diskusijų ir esame pasirengę bendradarbiauti su jūsų komitetu. Ačiū. Ačiū prieš suteikdama žodį komisijai norėčiau pasakyti, kad tai nėra klausimai, tai tiesiog pasikeitimas nuomonėmis su suinteresuotomis šalimis. Dabar komisijos vardu kviečiu iš MUV generalinio direktorato pona Kols. Kolson, jam skiriamos 10, skiriama 10 minučių. Jeigu viršysite, jau pradėsiu mojuoti plaktuku. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad visi pritarė tam, kad reikia peržiūrėti reglamentą 261. Tai yra pirmasis dalykas. Kodėl? Todėl dėl keturių priežasčių. Pirmiausia, yra teisinių nesklandumų reglamente, dėl to daug yra ir teisingumo teisme atitinkamų te bylų. Antra priežastis, keleiviai susiduria su problemomis, kuomet bando išsireikalauti teisų ir jiems tai sudėtinga. Trečias dalykas, stebėsena ir sankcijos tarptautinėse organizacijose susilpnėjo. Ir ketvirtas dalykas, kartais neproporcingi kaštai patiriami oro transporto srityje ir dėl to yra anuliuojami reisai. Taigi tai yra keturios priežastys, kodėl komisija pateikė šį pasiūlymą, bandė išanalizuoti šis, šias keturias problemas, stebėseną sankcijos, e, suteikti keleiviams tinkamas priemonės išsireikalauti teisių. Taip pat pasiūlyme yra atsižvelgiama į tai, kokių praktinių ir finansinių padarinių tai turi oro transporto sektoriui. Aptarsiu visus klausimus. Pilkosios zonos, jų išaiškinimas. Daug neiškumų dėl išskirtinių aplinkybių. Reglamente yra aiškus apibrėžimas, mes taip pat pasitelkėme precedento teisę. Kartais netgi griežčiau numatome negu kad precedento teisėje. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys – grafiko keitimas. Dabar tai nėra reglamentuojamas rytis, na ir kartais reisų, tais e, graf, grafikų pakeitimais yra naudojamas anuliuojant reisus ir vengiant kompensacijų užmokėjimo. Taip pat reikia e, numatyti aiškės e, krovinių gabenimo E, taisyklės ir procedūras taip pat, e, kaip tai yra susijęs su kitomis rytimis. Trečia, trečioji pastaba – tarptautinių organizacijų darbo koordinavimas. Mes siūlome tokį neoficialų nacionalinių institucijų tinklą. Tokiu būdu būtų galima geriau keistis informaciją tarp šių institucijų. Na ir apriptis bus išplėstai traukiant ir bagažo klausimus. Na ir norint išsaugoti pagrindinį reglamento tikslą, mes pakeitėme kai, kai kurios pasiūlymus, dalį teismo sprendimų, pavyzdžiui, dėl trijų valandų termino. Mes jį pratesėme iki penkių valandų. Taigi, es, to pasiūlymo esmė ir yra tokia. Na ir visi nori, kad būtų kuo galima aiškiau viskas nustatyta, o dabar sako, kad per daug detalių yra pasiūlyme. Iš oro bendrovių išgirdome daug kritikos dėl to, kad yra pavėluojama į jungiamą į skrydį. Teigiama, kad tai gali pakengti atitinkamiems susitarimams. Aš norėčiau pasakyti, kad dabartinėme tekste jau kalbama apie jungiamuosius skrydžius, Ir mes tiesiog pasitelkėme ir teisingumo teismo e, atitinkamą nutartį. Mūsų pasiūlyme tiesiog yra paaiškinama, kaip turi būti suteikiama parama ir išmokamos kompensacijos tokiu atveju ir kas tą turi padaryti. Oro bendrovės pačios gali nuspręsti, kaip kaštai padalyjami, pasi, kaip jos pasidalyja kaštais. Uh, jos negali numatyti, mes nenumatome nieko papildomai, kas jau dabar egzistuoja, tiesiog paaiškiname daugiau situaciją. Kompensacijos, kuomet vėluojama penkias valandas vietoj trijų valandų. Precedento teisėje tai yra nustatyta ir dažnai tai atsiliepia pažeidžiant keleivių teises. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad teisingumo teismas neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip kad tris valandas numatyti remiantis teisiniais reglamento, dabartinio reglamento skaitimais ir interpretacijomis. Ir teismas tikrai negalėjo atlikti atinkamo ekonominio vertinimo ir to susijęti su griežtomis išskirtinėmis aplinkybėmis, nes mes manome, kad trijų valandų terminas gali labai smarkiai padidinti kaštus oro bendrovėms ir oro bendrovėms dėl to tektų anuliuoti vėluojančius reisus. Ketvirtas klausimas – maršruto pakeitimas. Maršruto pakeitimas per 12 valandų laikotarpį yra įmanomas, tačiau tai kritikuoja ir oro bendrovės, nes mano, kad terminas yra per trumpas, o keleiviai sako, kad 12 valandų terminas yra per ilgas. Aš vakar dalyvavau ekonomikos socialinių reikalų komiteto posėdėje ir kaip ten buvo teigiama, kad 12 valandų yra per ilgas laikotarpis. Mes siūlome 12 valandų dėl to, kad pagal paskaičiavimus tokiu būdu keleivis gali žinoti, kur kreiptis dėl maršruto pakeitimo, tarny, kur, į kokias tarnybas kreiptis. Taip pat e, oro uostų, oro uostų priekeivių atstovai mano, kad tokios taisyklės atgrasins keleivius įsigyti priekes oro uostose. Mes išanalizavome atitinkamas taisyklės, kurias taiko kiekvienos oro bendrovės, kalbant apie keleivius, daugiau iš keleivių perspektyvos, o ne iš verslo perspektyvos. Ir čia uh, Pagrindinė problema, kalbant apie keleivius, yra ta, kad nėra aišku, kas, ką konkrečiai leidžiama pasimti su savimi į lėktuvą. Taigi mes sprendžiame tą problemą, siūlydami daugiau skaidrumo. Pone pirmininkė, ačiū labai. Noriu tik pakartoti, kad komisija tikrai mielai yra pasirengusi bendradarbiauti su abiemis institucijomis per teisėkuros procedūrą. Ačiū, ponia Kolson. Dabar suinteresuotosios šalys. Padalijome į dvi dalis jas. Oro uostai, oro bendrovės ir vartotojai. Pirmiausia, 10 minučių oro uostų vardu Morgan Fruit generalinio direktorius pavaduotojas atitinkamoje taryboje. Taigi prašau, žodis jums 10 minučių jūsų pasisakymui, po to oro bendrovėms po 5 minutės skirsiu nes jų yra daugiau nei viena oro bendrovio asociacijų atstovų. Taigi prašau, 10 minučių dabar jums. Can you, can you hear me? Yes, sorry for that. Uh, thank you, Mr. Chairman. And, uh... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju transporto ir turizmo komitetui, kad suteikė man galimybę atstovauti uh, tarptautinėje oro uostų tarybai. Uh, Mano prezentacija išdėstė skaidrėse. Atstovame 178 nariams, oro uostams. 451 oro uostas iš viso yra 46 šalyse. E, mes taip pat bendradarbiaujame su kitomis bendromis, kurios dirba uh, oro uostuose, taip pat nacionalinės oro uostų asociacijos yra mūsų partneriai. Šiandieną viena iš didžiausių problemų yra ta, kad nepakankamai gyventamos e, e, jau esančios taisyklės, kurios net e, E, yra išdėstos komisijos pasiūlymo 16 straipsnio antroje dalyje ir ten galvoma, kad reikia užtikrinti, jog būtų e, laikomasi keleiviams numatytų teisių. E, Europos parlamentas yra daug kalbėjęs apie tai skirtingos. Um, Oro bendrovės dėja skirtingai kol kas interpretuoja ir egzistuojantį reglamentą 261 ir viskas priklauso nuo oro bendrovės, verslo modelio ar panašiai. Ir mm, kai kuriuose e, centriniuose oro uostuose e, yra maždaug 500 e, keleivių, kurie, pavyzdžiui, neturi vizos keliauti jungiamuoju skrydžiu arba neturi kitam segmentui bilieto. Uh, Mes per e, vulkano krizę matėme, e, kiek žmonių įstrigo Schibol oro uoste, buvo e, nepaprastai plati pagalba suteikta tuo metu keleiviams ir visiems oro uostams maždaug 10 tūkstančių kainavo ta vulkano pelenų krizė. Maždaug 50 eurų per dieną keleivių tiek skiriama keleivių teisėms užtikrinti. Ir mes e, siekėme, kad būtų tos teisės geriau įgyventinamos ir tai išlieka pagrindinė prievolė oro vežėjų keleivių atžvilgių ir aišku tam tikros ypatingos aplinkybės, kaip, kaip kad buvo pasakyta, taip pat reikia e, su kai kurias taisyklės dar patobulinti dėl neteisingai e, užrašytų pavardžių ar panašiai. E, labai svarbu oro bendrojams turėti vietos atstovus oro uostuose, kad pavyzdžiui būtų steigta pagalba keleiviams, jeigu jie e, pameta bagažą. Mūsų nuomonė tai labai svarbi nuostata gyventinant keleivių teisės ir mes e, būtume patenkinti, jeigu būtų pakeistas 14 straipsnis. E, galbūt tas žmogus, kuris galėtų padėti keleiviams, neturėtų būti konkrečios oro bendrovės e, pareigūnas, darbuotojas, bet tai būtų kontaktinis žmogus, kuris galėtų padėti keleiviui. Ir neseniai Europarlamentas e, svarstė pranešimus, apie, kuriuose apie tai buvo mm, kalbama. Taip pat numatyta naujų prievalių oro uostams, e, kurių nėra dabartinėme reglamente. Pagalba teikiama, pavyzdžiui, kol kas savanoriškų pagrindų dvi naujos didelės prievolės numatyti e, oro uostams, kurias yra daugiau kaip 3 milijonai keleivių e, ypatingų situacijų planus ir taip pat prievolė teikti informaciją apie pagal 14 straipsnį. Kiti dalykai yra nesunkiai spręstini. Man atrodo, kad dėl tų planų skubių ypatingų situacijų jau yra kai kurie dalykai, bet galbūt reikėtų patikslinti penkto straipsnio penktą punktą. Dėl informacijos keleiviams pagal 14 straipsnį labai daug euro uostų jau suteikia pakankamai informacijos e, e, tos sezonuose, kur vyksta registracija ar e, kur keleiviai laukia ir keleiviai, kurie atvyksta į oro uostą, informuojami apie tai, kad jų skrydis atšauktas ir panašiai. Tačiau dar kai, kas, e, kai, kai kuri informacija priklauso nuo atskirų bendrovių. Kitas e, klausimas e, - nuostolių atlyginimas ir kitas rankinio bagažo svoris. Grįšiu vėliau prie šio klausimo. Skirtingų veikėjų prievolės. E, E, oro uosto e, valdytojų apibrėžimas yra paimtas iš kitos direktyvos E, bet kyla tam tikrų klausimų operacinėme kontekste. Mes turėtume šiek tiek pagerinti formuluotės, nes oro uostai, pavyzdžiui, negali kontroliuoti visų e, veikėjų. Galbūt oro uostai gali koordinuoti veiklą, lygiai taip pat kaip oro uostai negali kontroliuoti muitinės ar policijos pareigūnų darbo, ypač kokiuose nors ypatingose situacijose. E, oro uostai tai, kuriuose yra mažiau negu 3 milijonai keliaivių, galbūt reikėtų apie tai kalbėti. Taip pat yra e, alternatyvių e, pasiūlymų. 2009 metų reglamente 1108 dėl e, operatorių oro apibrėžimo, bet dabar kila problemų dėl 55 straipsnio Euro uostai kartais neturi gyvenimo e, užtikrinamo galių, negali taikyti, pavyzdžiui, jie sankcijų. E, nacionalinės atitinkamos institucijos gali tą padaryti, o ne oro uostai. Dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie šeštą straipsnį ir regionės jungtis, apie tai kalbėjo komisijos atstovas. Mes bendravome su regioniais vežėjais, jiems kyla didelis susirūpimas dėl to, kad šis straipsnis neproporcingai regioninėms paslaugoms atsilieps ir kad gali būti mm, panaikinti susitarimai tarp kai kurių uh, E, vežėjų tokiu atveju keleiviai turėtų pirkti du atskirus bilietus ir tada turėtų pasiimti e, po vienos skrydžio dalies bagažą, vėl įsiregistruoti ir jeigu e, būtų pavėlavimas vienoje dalyje, pirmo kelionės dalyje, tai keleiviai, kurie turi du tiketus, ne, <laughs> atsiprašau, du bilietus negalėtų negalėtų pasinaudoti joms, e, jiems suteiktomis garantijomis. Tai taip pat e, gali turėti neigiamo poveikio stambiems oro uostams, kurie e, teikia jungiamųjų skrydžių paslaugas ir, reikia, ir taip pat nebus, nebūtų pakankamai apsaugoti keliaiviai. Paskutinis klausimas, kurį norėjau paminėti, tai yra vieno uh, rankinio bagažo e, vieneto taisyklė yra įvesta pastarysiais metais ribojanti taisyklė dėl rankinio bagažo, kai kurios oro bendrovės ypač e, tai akcentuoja. Ir e, komisija numato suteikti ir toliau laisvę oro vežėjams nustatyti taisyklės, bet jie turi gauti iš anksto informaciją apie tuos apribojimus. E, e, mes e, taip pat žinome, kad kartais ta vieno bagažo vieneto taisyklė kelia nepakankamą, kelia susierzinimą ir dažnai tenka keleiviams e, mokėti už papildomą bagažą. Jie neturi pakankamai laisvės pirkdami daiktus oro uosto parduotuvėse ir e, nežinia, ar tai pats geriausias ekonominis ir gyvybingas modelis visiems oro uostams. Ir e, matome, kad nuo to didėja nuostoliai ypač tie, kuriuose keleivių per metus būna mažiau negu vienas milijonas. E, pajamos e, naujos e, aeronautinės sudaro 41 procentą bendrų oro uostų pajamų, kai kuriuose oro uostuose iki 70. Tai yra susiję ir dėl to, kad mažėja pajamos iš komercinės veiklos didėja oro uostų mokesčiai. E, ir reikėtų apie tai pagalvoti, e, kai svarstomi apribojimai keleiviams, ypač e, atsižvelgti tai, ką jie gali nusipirkti oro uosto parduotuvėse ir įsinešti lėktuvą. Dėkuoju. Dabar mm, pasisakys Tartautinės transporto, oro transporto asociacijos atstovas. Tai pirmasis kalbėtas iš keturių asociacijų, kurios, kurios stovai lankosi pas mus. Tai yra Monik Desmet, e, Europos regiono regioninė direktorė. Prašom penkioms minutėms. Ačiū e, pirmininkė, ačiū transporto komitetui, kad pakvietėte į, atą, į mūsų ištą susitikimą. Mes atstovaujame 240 oro bendrovų, 60 procentų yra iš jų e, Europos bendrovės. Didžioji dauguma mūsų keleivių skrenda į arba iš Europos ir dėl to e, šis peržiūrimas reglamentas 261 jiems taikomas Mes siekėme, nežiūrint skirtingų modelių, rasti bendrą poziciją dėl reglamento peržiūros. Taigi aš atstovausiu ne tik e, tarptautinės civilinės e, e, Eurotransporto asociacijos atstovų nuomoniai, bet ir kitų oro bendrovių nuomonė, oro asociacijų nuomoniai. Reglamentas 261 e, turi keletą pilkų zonų, kuria, kurios skirtingai interpretuojamos įvairiuose teismuose. Komisija atliko poveikio vertimą ir matome, kad dabartinė situacija e, nelei, tarsi nepriverčia bendrovių laikytis tų reikalavimų. E, Mes remiame komisijos pasiūlymą peržiūrėti reglamentą, kadangi paaiškinti bus tam tikri terminai, bus pagerintas taisyklių taikymas ir bus suteiktos realios papildomas teisės keleiviams. E, keletas iš tokių pavyzdžių dėl teisių. Pavyzdžiui, pagalba visiems keliaiviams, kai tik prasideda kokie nors trukdžiai vos praėjus dviems valandoms, taip pat geresnė informacija keliaiviams, kaip galima greičiau. Mes taip pat remime šią peržiūrą, kadangi ji peržiūri keliaivių teisės ir e, vežėjų prievolės. Iš naujo nustatoma pusiausvyra e, Dabar e, kokie yra svarbus elementai. E, dėl e, dėlsimo komisija supranta, kokie dalykai reikalingiausi ir galima pasakyti, kad jeigu yra dėlsimas, tai vis tik tai galima sakyti geriau vėliau negu niekad. Reikia siekti minimalizuoti tuos vėlavimus ir dėl to labai svarbu atitinkamai suformuoti nuostatas šiame e, reglamente. Dėl kompensacijų dabar yra pateikti siūlymai. Oro bendrovės gali, pavyzdžiui, pasirinkti iš vis atšaukti skrydį ir komisija teisingai supranta, kad geriau vėliau negu niekad ir už tai numatomas dabar laikas oro bendrojams e, su, išspręsti problemą. Techninių problemų sprendimas gali užtrukti ilgiau, jau kalbėsime apie ilgesnius skrydžius negu trumpesnių skrydžių atveju. Kaip parodė e, vulkano pelenų krizė, ne vienos oro bendrovės turi būti atsakingos už, pavyzdžiui, apmokėjimą už viešbutį, kai vyksta įvykiai, kuriuos visiškai negali kontroliuoti. Bet yra keli dalykai, su kuriais mes nesutinkame pasiūlyme, kurios e, taip yra tam tikros neteisingos mūsų vadinamos keliaivių teisės, kurios e, gali sukelti užuot nepatogumus dėlius keliaiviams užuot suteikiusios papildomų teisių. Niekas neturėtų abejoti, kad saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas. Situacijos, kurios yra visiškai nekontroliuojamos bendrovės ir kurios kenkia skrydžio saugumui, turi būti laikomas ypatingomis aplinkybėmis. Ir, e, Oro vežėjas neturėtų mokėti vienkartinių kompensacijų už tokius trukdžius. E, kitas dalykas vežėjas turėtų E, mokėti kompensiją dėl to, kad jis verčia laikytis keleivį tam tikrų sutartinių įsipareigojimų, e, kuriuos jis prisimė pirkdamas bilietą. Bet galėtų tie sutartiniai įsipareigojimai e, geriau apibriežti ir reikia aiškinti, kad bilietai turi būti panaudoti visi ir tam tikra nustatyta seka Ten noriu pasakyti, kad bendrovės veikia pagal rinkos principus, dėl to kaina yra labai svarbi, rinka liberalizuota ir oro bendrovės turėtų turėti teisę nustatyti kainas pagal rinkos sąlygas, o jeigu tai bus draudžiamiems daryti, tai gali neigiamai atsiliepti kainams. Ir Ir taip pat kitas dalykas, e, uždraudimas nepasirodymo, tai yra neleisti uždrausti nepasirodymo politikos taikymą ir tai tikrai gali e, taip pat e, prekšti aukštesnės kainas ir kartais e, oro bendrovės gali būti paskatintos parduoti daugiau bilietų kas prieštarautų reglamentui 261 ir tai taip pat reiškia, kad mes e, keliausime neužpildę lėktuvų, tai netaip gerai aplinkai. Pirmininkas, prašyčiau jūsų jau uh, baigti. Tai tarsi įžanga kitam kalbėtojui, kitam pasisakymui. Trečias svarbus klausimas kuris gali sukelti daug nepatogumų keleiviams, yra Tai vėlavimo atvykti į galutinį tašką kelionės apibrėžimas. Ir dabar paliksiu galimybę pasisakyti e, Simonui Maknamarai, kuris atstovauja regioninių oro bendrovų asociacijai. Aš suteikinėjau paprastai žodį. Taigi dabar suteikiu žodį regioninių oro uostų asociacijos atstovui. Uh, nes tai yra pirm... posėdis, kuriam aš pirmininkauju. Prašau. Ponas Makanmara. Ačiū, Brianai. Labadiena visiems. Mes irgi labai vertiname galimybę aptarti šį klausimą viešai. Labai trumpai papasakosiu apie mūsų asociaciją. 51 euro bendrovė. Ypač trumpų skrydžių, mažesnių lėktuvų oro bendrovės kurios dirba ir atitinkamuose transporto mazguose. Čia yra keli mūsų operatorių ir narių pavadinimai, kai kuriuos esate girdėję, kai, kuriuos tikriausiai, kai kurių tikriausiai ne. Tačiau bendra yra tai, kad yra oro bendrovės, kurios dirba su mažesniais lėktuvais ir daugelis paslaugų yra teikiamos susiję su jungiamaisiais skrydžiais. EU261. Kokia yra situacija, aš e, tikrai nesu labai patenkintas dėl to. Yra sudėtinga, šis reglamentas yra sudėtingas ir vartotojams ir oro bendrovėms, taigi norime, kad reglamentas būtų pagerintas, džiaugiamės komisijos pasiūlymų, nes tokiu būdu galėsime patobulintis tam tikras rytis. Taip pat pritariu tam, ką sakė Monika, nes mes laikomės bendros pozicijos. Tačiau norėčiau trumpai pristatyti konkrečius dalykus ir per ateinačias tris minutės daugiausia kalbėsiu apie jungiamuosius skrydžius. 6a straipsnis ir po to dar kelis klausimus paliesiu. Čia tokia sistema, e, kuomet e, yra suteikiami jungiamieji skrydžiai iš regionų į kitas pasaulio vietas ir 19 tūkstančių skrydžių per savaitę yra išparduodama per tą hub ir spauk sistemą. Šešto straipsnio pakeitimai susijęs su jungiamaisiais skrydžiais ir aš norėčiau, pavyzdžiui, iš Farų salų į, per Kopenhagą į tok, ta, Tokijų paminėti e, skrydį. Tai yra labai svarbus jungiamasis skrydis ir čia regioninis paslaugų teikėjas, po to tinklo paslaugų teikėjas teikia paslaugas. Na ir 45, minu, 45 minutės vėluoja skrydis ir tada keleivis praranda savo skrydį iš Kopenhago į Tokijų. Jeigu kažkas skrenda dabar, kažkas nors yra skridęs iš Kopenhagos į Tokijų, žino, kad jam tektų dabar palaukti apie 24 valandas kol gautų kitą skrydį, kas būna su tokia situacija. Keleiviai pagal Montrealio konvenciją turi tam tikras apsaugos priemonės, taip pat daugia šalis jungiamojo eismo susitarimas, taip pat yra ir kitų tinklų, kurie yra prisijungę prie to, tos bendros sistemos. Taigi, e, keleivis nėra visiškai paliekamas likimo valiai, jis turi tam tikras apsaugos priemonės. Na, ir pagal komisijos pasiūlymą pirmasis operatorius turėtų sumokėti 600 eurų kompensaciją tam keleiviu. Ir tikrai tai yra neproporcinga suma, neproporcinga kašta, neproporcingas kaštas 45 minučių vėlavimui. Na ir pagal jungiamųjų skrydžių modelį e, oro bendrovės negali siūlyti papildomų variantų, papildomų reisų, atsiranda daug problemų keleiviui dėl e, to, kad reikia iš naujo užregistruoti bagažą ar panašiai. Taigi tai yra keleivis, kuris nesijaučia laimingas, kuris jaučiasi apleistas ir jeigu oro bendrovės e, nesiūlo kitų variantų. Taigi tiek apie jungiamuosius skrydžius, dabar kitos dvi temos. Pirmiausia, jungiamieji skrydžiai, kai reikia sumokėti kompensaciją. Kompensaciją turi mokėti du vežėjai. Na ir pirmasis e, operatorius laiku, antrasis operatorius vėluoja. Londonas, Dubajus, Bankokas, tarkim, toks būtų reisas. Dabar kas moka kompensaciją? Ar pirmasis vežėjas ar antrasis? Pirmasis nepatyrė, nepatyrė ne, nevėlavo, antrasis nepatenka į apriepti ir jam neturi būti primetama ta kompensacija, nes tai yra Europ, ne Europos Sąjungos vežėjas dirbantis Europos Sąjungoje. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad yra problemų ir dėl antrojo straipsnio. Ir norėčiau jūs kreiptis ir pasakyti, kad komisijos pasiūlyme yra teigiama, kad jeigu skrydis yra nukreipiamas, tuomet tai yra laikoma anuliuotų skrydžių dėl kažkokių tai priežasčių ir dėl to e, reikia išmokėti kompensacijas. Taigi mano klausimas štai koks. Niekuomet neatsiprašinėsime dėl to, kad užtikriname saugias paslaugas ir nukreipiame reisą dėl saugumo sumetimų. Taigi, ar jūs tikrai manote, kad tai yra pakankamos e, paskatos mums užtikrinti skrydžių saugumą? Taigi, na, jeigu mumis nepasikliaujate, tiesiog e, gaukite nepriklausomų institucijų nuomonę apie tai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Dėkuoju, ponui Makanmara. Dabar kitas kalbėtojas yra um, pigių oro bendrovų asociacijos atstovas, John Handon. Ačiū, ponė pirmininkė, mes irgi mielai išsakysime savo nuomonę, kas yra labai svarbu pigioms oro bendrovėms ir norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme ir anksčiau pasisakiusiems kolegoms ir taip pat norėčiau, kad jūs suderintumėte mūsų pozicijas. Mes sveikiname reglamento peržiūrą, ji mums yra puikia galimybė užtikrinti tinkamas teisės keleiviams ir taip pat atsižvelgti į pastarąją patirtį ir numatyti kur kas racionalesnę finansinę naštą vežėjams. Norėčiau paliesti keturis, keturias temas. Viena jau yra nauji, kitos trys temos tiesiog jau buvo šiek tiek aptartos ankstesniuose pasisakymuose, tai aš tik tai naujų minčių pasiūlysiu. Mes manome, kad finansinių kompensacijų uh, numatymas tam, dėl tam tikros praktikos. E, mes pritarėme tokiams kompensacijoms ir pirminėme reglamente buvo apibrieštos tos kompensacijos. Pirmiausia dėl to, kai yra parduodama per daug skrydžių nei yra lėktuve arba kai laipinama naktį. Taip pat manome, kad yra kitų aplinkybių, kai oro bendrovė yra baudžiama kaip ir keleivis, tačiau e, neproporcingai. Taigi, kaip ir kitų transporto būdų atveju, iš tiesų būtų, turėtų būti kompensacija proporcinga sumokėtam, sumokėtai kainai už, už bilietą. Pavyzdžiui, 59 eurai iš, į Milaną ir atgal buvo tiek sumokėta už tą kelionę, lyginant su įprastinėmis oro bendrovėmis, tai pusantro tūkstančio būtų buvę būtų buvęs, buvusi bilieto kaina ir jeigu būtų reikėję sumokėti kompensaciją, abiejais atvejais tektų sumokėti tą pačią sumą, 250 eurų. Tai yra neteisinga. Nes e, šimtas minimali, 250 maksimali turėtų būti. Mes manome, kad komisijos pasiūlymas nėra pakankamas, bandant susijęti tuos skrydžius, kurie patenka į uh, oro bendrovės veiklos sistemą ir mes turėtumėme turėti daugiau galimybės pasinaudoti išskirtinėmis gynybos priemonėmis, kai yra tos oro bendrovės kit, įvairių kitų skrydžių ir kad nebūtų, nebūtumėme verčiami naikinti savo, panaikinti savo e, skrydžių programos Nes jeigu tai yra padaroma, tuomet tikrai sumažėja galimybių pasiekti galutinį tašką. Taip pat maršruto pakeitimos mes manome, kad 24 valandų laikotarpis turi būti numatomas ir taip pat tokiu būdu būtų galima surasti daugiau alternatyvų ir keleivi, keleivis būtų laimingas ir, ir vartotojas. Taip pat norėtumėme jūs kreiptis ir paprašyti štai ko komisija lik ir bandė kontroliuoti tas sumas, kurios būtų siūlomos maršruto pakeitimo atveju, bet mes manome, kad maksimali suma turėtų neviršyti to pirminio vežėjo, vežėjų sumokėtos sumos daugiau kaip nei dvigubai. Na ir galiausiai vienodas pasidalimas našta. Buvo iš pradžių paskelbta apie ketinimą peržiūrėti reglamentą ir Man atrodo, taip atsitiko dėl to, kad buvo nemažai incidentų ir pramonė jautėsi sudėtingoje situacijoje dėl tų įvairių sudėtingų prievolių. Na ir mes manome, kad ir buvo tų atvejų, kada reiktų kaltinti mus ir mes prisimame ir suprantame, kad mes turime sumokėti tas baudas, bet kartais ne mes būname kalti, nes Kartais yra nusiperkama paslauga, bet ji nesuteikiama ir tokiais atvejais mes esame pasiryžę prižiūrėti keleivius, kai yra mūsų klientai, tačiau mes manome, kad turime, kad jie turėtų sugebėti, turėti susigražinti tas sumas iš tos šalies, kuri yra kalta jeigu jie mano, kad neteisingai su jais buvo el elgiamasi, tuomet jie gali kreiptis į kompensaciją dėl mūsų, bet trečioji šalis čia šiuo atveju yra keleiviai, kurie mano, kad su jais nebuvo tinkamai elgiamasi, tačiau oro, oro kontrolieriai irgi čia suvaidina svarbu vaidmenį ir taip pat oro uostai jie, aišku, irgi gali kreiptis, jeigu mano, kad per didelius kaštus turėjo patirti. Dėkoju. Thank you, Mr. Hanlon. Labai ačiū. Dabar um, viską pažvelkime iš užsakomųjų skrydžių bendrovių perspektyvos. Tiksiu žodį ponui Mike Bellers iš tųjų. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti labai trumpai, kas yra TUI Travel PLC. Tai yra viena iš didžiausių pasaulinių kompanijų, kompanijų kurie organizuoja užsakomosius skrydžius. Mes e, per metus turime maždaug 30 milijonų klientų. Pas mus e, dirba apie 54 tūkstančius e, darbuotojų visų pirma ir Europoje. Taigi mes esame labai įsipareigoję E, Europos ekonomikos atžvilgių. Kokie yra mūsų prekiniai ženklai? Matote e, tokią kaip ir šipsenėlę e, viršuje, kairėje pusėje, kai pamatysite tokią šipsenėlę kur nors, tai žinokite, kad tai yra mūsų prekinis ženklas. Mūsų tikslas yra štai koks - europiečius iš šaltų kraštų, iš šiaurės išvežti atostogų į pietus. Mes e, puikiai integruoti turime ir savo oro linijas, bet iš esmės mes esame turų operatorius, mes parduodame atostogas. Vis dažniau e, kelionių paketus parduodame e, internetu, bet taip pat ir kelionė agentūrose, kurios yra judriausiose gatvėse. Dabar dėl vėluojančių skrydžių ir kompensacijų už juos. Uh, Na, Dievas nesukūrė vienodų visų oro linijų. Ir panašu, kad ypač užsakomųjų skrydžių bendrovės labai nukenčia nuo kompensacijų už vėluojančius skrydžius. Komisija atliko tyrimą ir bandė išsiaiškinti, kaip įvairūs aviacijos sektoriai nukenčia nuo uh, vėluojančių skrydžių. Matote, kad užsakomųjų skrydžių pramonė labiau, labiau nukenčia negu kad kiti sektoriai. 3-4 kartus labiau nukenčia. Ir kažin kodėl taip yra. Dėl dviejų priežasčių užsakomieji skrydžiai dažniau vėluoja, nes e, užsakomieji skrydžiai paprastai yra neatšaukiami. Užsakomųjų skrydžių bendrovės yra prisėmusios e, prievalės keleivių atžvilgių pagal kelionių paketų direktyvą. Atostogų paketų direktyva dažnai koks nors skrydis yra kartą per savaitę ir jeigu kažkas vyksta nesklandžiai, Tai užsakomųjų e, skrydžių bendrovė negali skrydžio atšaukti, nes negalime pakeisti skrydžio maršruto ir keliaivių išskraidinti per e, kitų maršrutų. Taigi, mes skrydžių neatšaukėme, bet tiesiog skrydžiai gali ilgai, daug vėluoti. Taip pat e, užsakomieji skrydžiai dažnai yra organizuojami regioninių pagrindų, dažnai iš e, mažų uostų. Na ir ten yra netokie geri lėktuvų priežiūros, tokia gera lėktuvų priežiūros infrastruktūra ir taip pat dėl to mums yra sunkiau atsigriepti už sugaištą laiką, kai skrydis vėluoja. Taip pat tie keleiviai, kurie renkasi kelionių paketą, yra geriau apsaugoti, juos saugo direktyva Tai žmonės vykstantis atostogų, dėl to jie netokie pažeidžiami kaip verslininkai. Taip pat, e, jeigu e, vėluoja užsakomasis skrydis, tai užsakomųjų skrydžių bendrovė, turų operatorius e, informuoja keleivius apie, apie viską ir jeigu skrydis ir vėluoja, vis tiek, tarkim, koks užsakytas autobusas tų keleivių laukia. Na ir čia mes komisijai patiekus pasiūlymą mes matome porą galimybių. Mes galime sumažinti tą apsaugą, kuri yra kelionių paketų direktyvoje, arba mes norėtumėm, kad būtų e, nustatytas proporcingas kompensacijų režimas. Šioje skaidrėje matote keletą galimų nenumatytų pasiekmių e, nesąmoningų, neplanuotų pasiekmių įgyvendinus tokį komisijos pasiūlymą. Komisijos pasiūlymas gali turėti neigiamą poveikio regiono ekonomikai. Ir taip gali atsitikti dėl numatyto neproporcingo režimo. Kodėl neproporcingas tas režimas? Jeigu mes kalbame apie proporcingumo principą, pagalvokime apie atostogų paketo kainą. Tarkim, Pasirinkime vidutinės trukmės skrydį 861 eurą. Jis kainuoja kompensacija už vėlamą 400 eurų. Tai e, jeigu, pavyzdžiui, užsakomasis skrydis vėluoja, tai keliaiviui praktiškai reikia sugražinti maždaug pusę tos sumos, kuris, kurią jis sumokėjo už atostogas, tai yra neproporcinga. Dėl kompensacijos. Jeigu skrydis vėluoja 5, 9 ar, 9 ar 12 valandų, tai taip, yra e, protinga sumokėti kompensaciją. Bet reikia atsižvelgti ir į išskirtinės aplinkybės, kurių gali būti. Ačiū pirmininkė. Consumer side of Na, o dabar pereikime prie vartotojų teisų. Visų pirma, suteiksiu žodį Europos vartotojų centro atstoviai Jolanda Girtsl. Jie atstovauja e, Švedijos biurą. Prašom. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti transporto komitetui, kad e, pakvietėte mus pristatyti vartotojų požiūrį Aš e, pristatysiu vartotojų centrus. Mes e, e, jungiame visas valstybės narės, skaitant Kroatiją nuo šių metų Liepos 1, Norvegiją bei Islandiją. Mūsų tikslas yra padidinti vartotojų pasitikėjimą tarptautinėse operacijose, taip pat informuojame geriau vartotojus ir teikiame informaciją komisijai, kitoms suinteresuotoms šalims apie skirtingus atvejus, apie e, keliaivių teisės, taip pat e, padedame e, alternatyviame ginčių sprendimo procese ir neteisminiuose susitarimuose. Mes taip pat rengėme įvairias ataskaitas, projektus įgyventimą, atliekėme tyrimus, 2012 metais mūsų tinkslas e, sulaukė 72 067 kreipimusi, iš jų 32 tūkstančiai ir beveik 200 buvo skundai ir 32 buvo susijęs su transporto sektoriumi. Dabar jūs matote schemą, kaip mes mūsų tinkle mm, e, dirbame. Mes uh, susisiekėme sutinkamos šalies e, vartotojų apsaugos, e, Europo, e, vartotojų apsaugos centru, jeigu viskas yra gerai, atvejai yra išnagrinėjami pozityviai, paskui jeigu ne, mes turime alternatyvų ginčių sprendimo būdą, o kai kuriais atvejais mes perdame atvejus vartotojų teisų bendarbiavimo tinklui. Mes dirbame Švedijoje su Švedijos e, vartotojų apsaugos institucija, kuri ir atsako už vartotojų teisės. Koks yra mūsų požiūris dėl reglamento pežiūros? yra tam tikrų problemų dabar dėl to, kad skirtingai interpretuojamos atskiros teisinės nuostatos, pavyzdžiui, kompensacijos ir nukreipimai kitų maršrutų atšaukų skrydį. Daug kas priklauso nuo bendrovių geros valios. Taip pat keliaiviams dažnai trūksta informacijos arba teikiama neteisinga informacija keliaiviams ir Taip pat, jeigu yra mm, bankrotas oro bendrovės, taip pat kyla labai daug problemų. Pernai mes e, susidurime su nepaprastai daug e, tokių problemų. Kitas dalykas - skrydžių vėlavimas ir atsisakymas oro vežėjo pripažinti e, Sturgeon bylos sprendimą. Taip pat yra daug problemų interpretuojant ypatingas aplinkybės Valentine bylą tai yra. Mes sveikiname norą peržiūrėti reglamentą ir manome, kad reglamentas e, e, netaikomas e, to paties e, nusiskundimo taisyklėms. E, kaip ir Monrealio konvencija, tačiau e, vartotojams kyla problemų, kaip ir atidėtų skrydžių atveju, dėl to jie turi teisę į e, pagalbą ir mes esame prieš atskirius susitarimus tarp keleivių ir oro bendrovių, nes e, mūsų nuomonė reikia taikyti e, plačius, plačias taisyklės. E, reikia apsvarstyti mm, tokius dalykus kaip terminą, per kurį turi būti apsvarstyti nusiskundimai. E, mūsų nuomonė priedas, kuriame yra išdėsios tam, tam tikros taisyklės, yra peneryg bendras, e, nepakankamai aiškiai apibrėžiamos ypatingosios e, aplinkybės. Toliau teisė kompensacija už e, ilgą uždėlsimą. E, dabar yra taikoma trijų valandų riba ir mūsų nuomonė tai yra neblogas dalykas, galbūt reikėtų ir išlaikyti tą laiką, tač ir mūsų nuomonė e, pežiūrą reikėtų grįsti Sturgeon bylą. ką, apie ką reikėtų pagalvoti. Reikėtų tam tikrus dalykus patiksinti, pavyzdžiui, oro bendrovės neturėtų apriboti nukreipimo kitais maršrutais tik tai per savo bendrovę, tai yra labai gerai. Reikėtų patiksinti aštuntąjį straipsnį, kuris apibrėžia e, nukreipimą į kitas transporto priemonės. dalykas siūloma riba 12 valandų yra pernelyg ilga. Reikėtų uh, atšaukimo laikotarpį sieti su skrydžio uh, ilgiu. Taip pat reikėtų, kad reglamente būtų numatyta prievolė tiems, kurie pardavinėja keliones, teikti informaciją, apie tai, kas įvyktų, jeigu būtų atidėtas skrydis ar panašiai. E, taip pat reikėtų pagalvoti, ar nereikėtų apibriežti to, kada prasideda naktis. Dabar yra 22 e, valanda, tai yra, bet galbūt reikėtų pagalvoti apie vidurnaktį ar artimesnį laiką apie ką reikėtų dar pagalvoti. Penktos straipsnio penkta dalis, e, ypatingų situacijų planavimas, e, tai turėtų apimti ir mažesnius oro uostus. Mes kol kas Švedijoje taikome tokius planus tik tai Švedijos ir Göteburgo oro uostams, kitiems tai netaikoma. Kitas dalykas, e, sustarimai dėl kompensacijos mokėjimo yra geri, bet keleiviai turi teisę pasirinkti, kaip turi būti mokamas, e, mokama kompensacija. Pavyzdžiui, čekiais galbūt jie pasirinks nemokėti, nes tai susijęs su papildomomis išlaidomis. E, bendrovės taip pat e, neturėtų vengti prievolių sudarydamos savanoriškus susitarimus su keleiviais. Tada iškyla pavojus, kad E, gali, kad tai gali pakengti keleivių teisėms ir pasiūlymas kol kas netitinka e, deklaracijų, kad keleivių vartotojų teisės yra svarbiausias. Devintas straipsnis ketvirtas punktas, e, trijų naktų riba. Ir, Taip pat e, kainos turi būti priderintos e, prie kainų viešbučių, kurios yra arti oro uostų. E, vienodas straipsnis, trečias punktas žmonės, kurių mobilumas ribotas, turėtų pranešti apie savo poreikius prieš dvi paras prieš skrydį, kad būtų išvengta tam tikrų apribojimų. Mm. E, mūsų nuomonė reikėtų e, daryti viską, kad e, keleiviui nebūtų ribojama galimybė skristi, nežiūrintų ypatingų jo kažkokių negalavimų ar savybių ar būklės. Vieno, pirmas straipsnio pirma dalis, neįgalieji asmenys, penktas straipsnis penkta dalis, e, ypatingų situacijų planai, 14 straipsnis 3 e, prievalė informuoti keleivius alternatyviais e, būdais. E, turėtų būti informuojami visi keleiviai, ne tik tai silpnaregiai ar aklieji. Svarbiausia, kad tie visi punktai, kuriuos ką tik išvardinau, būtų prieinami ir neįgaliems keleiviams. Uh, 14 e, straipsnis pirma dalis, Eurovosto operatoriai atsakingi už e, informaciją at, ir taip pat 16 e, straipsnis informacijos reikalavimai oro vežėjams turi būti prapleisti, kad būtų uh, uh, įtraukti um, užsakomųjų skrydžių operatoriai ir kelionių uh, E, organizatoriai. 45 e, Monrealio konvencijos straipsnis kalba, kad e, pretenzijos turėtų būti pateikiamos visiems, visoms šalims. Ir dabar dažnai kyla problemų, sunkumų, kai susidaro įvairios probleminės situacijos. E, toliau per kurį, terminas, per kurį išnagrinėjami skundai 16 e, straipsnio e, A punktas yra 3 mėnesiai. Jeigu keleivis iš, yra informuojamas apie savo teisės, tai konflikt, skundas turi būti išnagrinėtas per nustatytą datą, tačiau Tik tai tokiu atveju, jeigu keleivis yra gavęs visą išsame informaciją. E, pirmininkas prašo kalbėtoje jau baigti pasisakymą. E, keleiviai turėtų turėti teisę nemokamai teikti skundus, taip pat reikėtų suderinti poveikį, kurį turi uždelsti skrydžiai ir atšaukti skrydžiai. Paskutinis dalykas - vartotojai turi turėti teisę keliauti e, saugiai, žinoti, kad oro bendrovės e, gerbė jų teisės ir e, kad e, visoms bendrovėms būtų taikomi vienodai reikalavimai. Pirmininkas primiktinai paprašė kalbėtoje baigti. Europos vartotojų organizacija, generalinis direktorius pavaduotoja, ponė Paul. Dešimt minučių, prašau Jums. Ačiū, ponė Teila, <laughs> sako kalbėt. Dėkui, kad pakvietėte mūsų į šį svarbų renginį. Norėčiau pasakyti, kad mes esame daug organizacijų jungianti organizacija, 41 nacionalinė vartotojų organizacija mums priklauso ir kadangi oro bendrovės laikosi bendros pozicijos, tai aš norėčiau pasakyti, kad ir mes laikomės labai bendros pozicijos, kai kalba eina apie keleivių teisės. 41 vartotojų organizacija, kur, kurios nuomonę šiandien ir pristatau, būtent laikosi bendros pozicijos. Uh, Kadangi esu paskutinė kalbėtoja, prieš perėdama prie pavienių reglamento elementų, aš norėčiau trumpai pasakyti, kokia yra mūsų situacija ir kodėl mūsų manimo reikalinga peržiūra. Dažnai vartotojai, mano kolegė, kaip sikis apie tai kalbėjo, taigi vartotojai dažnai sako, kad oro transporto paslaugų sektorius yra susijęs su vis augančia augiančiais skundais, problemų yra dėl interpretacijų, dėl taisyklių taikymo ir laikymosi ir turiu pasakyti, kad sistemingai yra prižiūrimos oro bendrovės ir labai daug yra skundų susijusių su oro bendrovių nenoru mokėti kompensacijas arba laikytis E, keleivių teisių. 96 procentais išaugo skundų skaičius pastraisiais metais ir mūsų nariai irgi pateikė skaičių gan įdomių. Jungtinė karalystė atliko apžvalgą 10 metais 44 procentai keleivių kurie susidūrė su vėluojančiais skrydžiais, negav, nebuvo jais tinkamai pasirūpinta, jiems nebuvo suteikta parama. Mūsų Danijos asociacija teigia, kad tik 4 procentai keleivių gavo kompensacijas pavėlavus skrydžiui ir tik tai 2 gavo kompensacijas anuliavus reisą. Vokietijos vartotojų asociacija atliko tyrimą ir rodo, Ir jis rodo, kad tik viena iš keturių bendrovių teikia kompensacijas, išmoko kompensacijas, jeigu vėluoja skrydis ir tik tuo met, jeigu keliaivis griežtai pareikalauja. Taigi, dabar perėsiu prie klausimo, kas keleiviams yra svarbiausia. Žinoma, keleiviai turi pasitikėti uh, E, oro bendrove, kad jie laikysi susitarimų ir kad jie laiku pasieks savo galutinį kelionės tašką. O jeigu kils problemų, tuomet, e, jeigu, bus, vėl, jeigu vėluos skrydis ar bus kokių nesklandumų, kad jie galėtų pasitikėti, jog jais bus pasirūpinta. Ir dėja turiu pasakyti, kad nebūtinai taip yra ir nebūtinai tai yra užtikrinama reglamento peržiūroje. Dėja yra ženklų, kad tas pasiūlymas dėl peržiūros dar labiau susilpnins tas keliaivių teisės, teisės, kurias e, įtvirtino ar teisingumo teismas. Ir mes manome, kad yra neteisinga. Neteisinga, kad jeigu pramonės įmonės nesilaiko tam tikrų e, nuostatų, jos už tai faktiškai gauna tik tai naudos. Ir panašu, kad kuo mažiau bus e, E, prievolių numatyta, tuo daugiau bus paskatų laikytis nuostatoms, bet mes manome, kad ne, taip nėra. Ir aš norėčiau pris, trumpai pristatyti ir pakalbėti apie teisės. Pirmiausia, teisė gauti kompensaciją. Kaip jau girdėjome, numatyta teisė e, gauti kompensaciją, jeigu ilgai vėluojama. Iš principo tai yra gerai, bet yra kalbama apie 5, 9 ir 12 valandų vėlavimą ir nėra uh, laikomasi Sturgeon bylos nuosprendžio teisingumo teisme, kur buvo kalbama apie 3 tai valandas. Ir taip pat panaši taisyklė yra taikoma ir vairiems vėlavimams. Mes manome, kad tokia bendra taisyklė būtų aiškesnė keleiviams ir oro bendrovėms būtų lengviau taikyti tą vienodą taisyklę. Komisija šiandien išsakė argumentų, kad 3 valandų laikotarpis reikštų, kad daugiau atsirastų vėluojančių skaičių. Mes manome, kad tai netiesa, nes kompensacijos turi būti išmokamos bet kuriuo atveju, nesvarbu, ar yra vėluojama, ar yra anuliuojamas reisas. Kitas dalykas – teisė gauti paramą, esant išskirtinėms aplinkybėms. Vėlgi mes bijome, kad sumažinus dabartinės teisės iki trijų naktų termino, tuomet vartotojams ir keliaiviams bus labai sudėtinga. Mes manome, kad taip yra neproporcingai reaguojama į išskirtinės aplinkybės, kurios, kažin, ar dažnai pasikartos, kaip teigiama studijoje ir taip pat teisingumo teismo nuosprendžio nėra laikomasi šiuo atveju. Mes manome, kad vartotojams bus labai sunku už šimtą eurų susirasti nakvynę Ir tokiu būdu jie bus visiškai palikti vieni šalyje, kurios nepažįsta, kalbos nemoka, nežino vietos kainų ir panašiai. Taigi jiems reiks imti, ką jiems e, siūlys. Ir vartotojai keliaiviai tiesiog atsidurs gatvėse. Taigi turime, norime išsaugoti tą pačią taisyklę, dabar ne taisyklę, dėl teisės gauti pagalbą ir kompensacijų. Dabar maršruto pakeitimas Džiaugiamės, kad komisija traukė šį siūlymą. Tačiau, kaip, sakėm, kaip buvo pasakyta anksčiau, 12 valandų laukimas, kol kitos oro bendras prie maršruto pakeitimo yra per ilgas laikotarpis. Taigi, maršruto pakeitimas turėtų būti suteikiamas, kuo galima greičiau ir taip pat, aišku, turi būti apgyvendinamas tas keleivis maršruto pakeitimas galbūt netgi yra variantas ilgų vėlavimų atveju. Taigi vartotojas yra suinteresuotas, kuo galima greičiau pasiekti galutinį kelionės tašką. Netvykus į skrydį. Kolega Šiatos jau apie tai kalbėjo. Čia nesutinku su siūlymu. Tai nėra tinkama vartotojų teisų interpretacija ir tikrai dabar yra rimtų bylų teismuose, kur sakoma, kad jeigu keleivis neatvyko, vis tiek jis turi sumokėti mokestį, norint patekti į skrydį, už kurį jau sumokėjo, arba jam net neleidžiama e, įlipti į lėktuvą. Tai nėra tinkama praktika ir negalime to numatyti vartotojo sutartyje. Tačiau komisija bandė kažkaip išspręsti tą problemą ir manome, kad sprendimas nėra pakankamas. Mes norėtumėme, kad visiškai būtų draudžiama naudoti vartotojų sutartyje tą nuostatą dėl naušau. No Dabar išskirtinės aplinkybės labai sudėtingas terminas ir aišku reikia paaiškinti tuos dalykus, vertiname komisijos bandymus, tačiau nerimaujame, kad tas pasiūlymas sukurs naujų problemų, naujų interpretacijų, nes kai kurie terminai vis dar neaiškus, kas yra techninės problemos, kokios tai yra aplinkybės, taip pat nėra aiškus e, išskirtinių aplinkybių sąrašas, jis per ilgas ir tam apie tai reiks daugiau pamastyti. Mes manome, kad apibrieštyse trūksta tam tikrų dalykų, kur dabartinėme reglamente oro bendrovė turi įrodyti, kad ėmėsi visų racionalių pastangų, kad būtų išvengta nesklandumų. Taigi tikrai galime tobulinti tekstą. Yra pozityvių elementų naujajame pasiūlyme ir aš norėčiau trumpai paminėti juos ir paprašyti, kad jie išliktų. E, jungiamųjų skrydžių, pavėlavimas jungimo skrydį, maršruto pakeitimas įtraukiant kitas transporto priemonės labai svarbu, e, rašybos klaidos turi būti pa, pa, pa, ištaisomos nemokamai, tai labai praktiškas pasiūlymas. Na ir veiksmingesnis įgyvendinimas, tai irgi yra būtina vartotojų skundų tvarkymas irgi turi būti dar toliau reglamentuojamas ir tobulinamas, nes per tris mėnesius vartotojas turi pateikti skundą ir tas laikotarpis per trumpas. Nu, mes manome, kad tai nepalanku vartotojui ir manau, kad gali būti piknaudžiavimo atveju. Yra svarbių elementų, kurių trūksta dėl tinkamos vartotojų apsaugos. Norėčiau du paminėti. Vienas yra tai, kad sutarties sąlygos yra tik tai Aspergo viršūnė ir mūsų kolegos bandė kreiptis į teismą ir iškelti bylą oro bendrovėms, jeigu yra, kai yra nesažiningos sąlygos keliamos. Ir nemažai yra teismo bylų įvairiose valstybėse šiuo metu svarstomų, taigi mes manome, kad į tą netinkamų sąlygų juodai sąrašą bus įdėta naujų elementų ir prašome parlamento irgi paremti mus e, dėl šio prašymo. Dėl e, bankroto, Jolanda apie tai kalbėjo, mes nemanome, kad tas komunikatas, kurį nesiniai pasiūlė komisija, kur yra numatomos savanoriškos priemonės, yra pakankamas. Mes norėtumėme privalomų garantijų, kurios būtų numatytos oro bendrovėms, e, pasirūpinti keleivių sugražinimų ir kompensacijų išmokėjimų bankroto atveju. Ir paskutinė išvada. Teismų sprendimai dėja juos nebuvo atsižvelgta, mus tai labai neramina ir keista, kad įstatymuose nėra atsižvelgiama į teismų nuosprendžius. Mes manome, kad pasiūlymas yra silpnesnis nei buvo Mes kreipiamės ir į parlamentą ir prašome, kad būtų patobulinamas šis pasiūlymas, atsižvelgiant į tai, ką jūs siūlėte anksčiau. Dėkoju. Ačiū. Ačiū. Dabar kreipiuosi į komiteto narius. Pirmiausia, kviesiu šešio, šešėlinius pranešėjus. Venosa, Visar, Lichtenbergė, Teila, ponia Foster. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Prašau tada nurodyti jeigu norite kalbėti. Let me know. I got Mr. Benyon. Ponas Benjonas. Senelova. Puiku. Ar būtų dar norinčių? Benjon, Senilova, šalia keturių šešėlinių pranešėjų. Pone Velnon, keturios minutės, prašau. Keturios minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes čia dabar peržiūrėme labai svarbų reglamentą ir, aišku, ta peržiūra yra labai delikati, turint omenyje ekonominės krizės sąlygas, kadangi kalba be jokios abejonės eina apie svarbę sritį ir demokratai, socialdemokratai nori apsaugoti ir pramonę ir taip pat atsižvelgti į vartotojų teisės ir norime tiesiog čia pagerinti keleivių teisės, bet taip pat norime atsižvelgti į realijas, į tai, kad transport, oro transporto sektorius patiria sunkumų. Taip pat kalba eina ir apie tai, kad oro bendrovės, oro uostai turi surasti kažkokį tai mechanizmą, kaip būtų galima dirbti veiksmingai iš vien, kad būtų galima teikti geresnės informacijos ir geriau e, pasirūpinti keleivių teisėmis, kad taip pat nebūtų būtų išvengiama ir sudėtingų ekonominių sąlygų. E, mes šešėliniai pranešėjai susidurėme su įvairiais lobistais ir oro bendrovės į mus kreipėsi ir oro uostai, ir operatoriai, ir žinoma, kreipėsi ir vartotojų keleivių asociacijos Na ir aš manau, kad reikia parengti tokį skubos tvarka gyvenimo planą. Šitas siūlymas iš tiesų geras, tačiau kyla daug svarbių klaustukų ir oro uostai visiškai teisingai susirūpinę dėl to, kad oro bendrovės ne, ne, nenusimestų nuo savęs atsakomybės. Taip pat kelionių operatoriai irgi e, pritarė tam, kad nebūtų atsisakoma įsodinti keliaivį į grįžtamą į skrydį, jeigu jis nepasirodė į išvykstamą į skrydį. Na ir ponia, paskutinis pasisakymas. Jie buvo teigiama, kad mes turime, turime numatyti atitinkamus terminus, Pavyzdžiui, peržiūrint e, maršrutą, parenkant kitą maršrutą ir kad turi būti numatomas 12 valandų laikotarpis. Man atrodo, kad tas 12 valandų laikotarpis yra per ilgas, nes e, keleiviams su šeimomis yra per ilgas šis laikotarpis. Ir aišku, mes negalime galbūt tokio sąrašo parengti, bet vis tiek turime surasti kažkokios tai labiau pritaikytos, kažkokią labai labiau pritaikytą apipriešti, nes kas nes neaišku, kas įeina į tą apibrėžtį. Taip pat tie keliaiviai, kurie įsigyja bilietą, tokiu atveju oro bendrovė privalo parengti suprantamą įskaitomą sutartį visiems keleiviams, kad visi keleiviai puikiai būtų informuoti apie savo teisės, jeigu kyla problemų. Problemų dėl vėlavimo be jokios abejonės ir, ir kitų problemų. Uh, ir, pavyzdžiui, dėl bagažo. Mažose, pigiose bendrovėse keleiviai nėra tinkamai orient... informuojami apie tai, kad jie negali nieko įsigyti oro uostuose. Vienas iš kalbėtojų tai pabrėžė. Aš, na, keleiviai ateina su savo rankinė, ten yra dokumentai ir nusiperkama kvepalų ar kažkokia tai dovanėlė ir aš uh, noriu įsidėti tai į savo rankinę ir aš to negaliu padaryti. Ir tikrai nėra keleiviai apie tai informuojami. Dabar kalbant apie kitas oro bendrovės, nes iš tiesų yra didelių, didelis atotrukis tarp tų pigių bendrovių ir įprastinių bendrovių. Ir aišku, dėl to, kokias kompensacijas jos turi išmokėti keleiviams, dėl tų kompensacijų dydžio. Uh, Ir čia reikalinga labai detaliai nustatyti sąlygas ir e, surasti kažkokią tą pusiausvyrą. Savisar, four minutes, please. Pone Savisar, turiu vos keletą minučių. Tai iškart prie reikalo. Man atrodo, kad E, komisijos pasiūlymas yra pakreiptas ar vieną ar kitą pusę. Pirmoji pastaba dėl kompensacijos išmokėjimo tik tai po penkių valandų atidėjimo Europoje. Nepamirškime, kad Europoje iš vis skrydžiai trunka vos 2,5 valandos daugumą jų. Kelia susirūpinimą ir tai, kad esant ypatingoms aplinkybėms mechaniniai, mechaninės problemos e, yra siejamos e, su tam tikrų skrydžių, bet e, dažnai, jeigu operatorius yra smulkiai įmonė, tai tie reikalavimai gali užkrauti didelę naštą, nes jie turi nedaug lėktuvų. Kitas e, dalykas e, - nukreipimas kitų maršrutų per 12 valandų. Labai e, dažnai maži operatoriai skraido tarp oro uostų, kuriuose nenumatyti, iš kur nenumatyti naktiniai skrydžiai. Kitas dalykas - komisijos pasiūlytas atšaukimo apibrėžimas. Labai sunku apibūdinti situaciją. Jeigu uh, E, pilotas mato, kad egzistuoja techninės problemos arba jeigu keleivis susirga ir negali lėktuvas nusileisti anksčiau negu numatyta, tai kyla pavojus to keleivio saugumui. Man atrodo, kad į tą nuostatą taip pat reikėtų pasižiūrėti. Dėl vieno skrydžio tai yra neproporcinga priemonė, nes oro bendrovės turi turėti galimybę parduoti savo produktą. Žinome, kad pigių skrydžių bendrovės ne visuomet e, numatyt, numato atgalinį skrydį. E, užsakomieji skrydžiai. Turime pagalvoti ar įtraukti operatorius, e, tokius operatorius ar palikti kitame 910 e, e, reglamente. Taip pat turėtume suderinti apibrėžimus dėl bagažo, ką reiškia rankinis bagažas, ką papildomai galima įsinešti į lėktuvą, į saloną, papildomai prie rankinio bagažo, girdėjome apie e, bemuitės prekes e, ir panašius dalykus, taigi reikia e, apibriežti tiksliau. Tai kalbėjome apie jungiamuosius skrydžius. Svarbu yra subalansuoti prievalės ir užtikrinti, kad nebūtų neproporcingai taikomi reikalavimai ilgiems ir trumpesniems skrydžiams. Labai svarbu informuoti laiku keleivius, apie atidėjimus, apie atšauktus skrydžius ar pateikti kitą informaciją dėl bagažo ar panašiai. E, ta informacija turi būti pateikta prieš atvykstant į oro uostą. Keleivis turi e, turėti informaciją taip pat apie tai, ką gali įsinešti į saloną. E, norėčiau padėkoti visiems svečiams. Būtų labai gerai, jeigu mes visi kartu galėtume taip pakoreguoti reglamentą, kad jis atitiktų mūsų visų norus. Ačiū, ponė Lichtenberger, keturias minutės. Na, man tikrai uh, kyla didžiulis piktis klausant tokios diskusijos. Panašu, kad kalbama ne apie keleivių teisės, o apie oro linijų teisės. Panašu, kad oro linijų teisės norima sustiprinti. Uh, Mes jau ir šiaip turime labai prastą komisijos pasiūlymą, dar jeigu atsižvelgtumėm į oro linijų pageidavimus, tai tikrai susidurtumėm su didžiulė problema. Kalbėjau su advokatais ir jie sakė, kad 80 e, procentų dabartinių skundų tiesiog e, atkristų, jeigu būtų įvestos tokios naujos taisyklės. Tai reiškia, kad keleiviai tiesiog būtų palikti uh, likimo valiai ir e, jiems nebūtų teikiamas jokios paslaugos. Aš turiu pasakyti štai ką. Esu labai nusivylusi. Pavyzdžiui, dėl asmenų, e, e, kuriems sunku judėti, kurie turi judėjimo negalę. Čia jokios pažangos nėra. Dabar oro linijos dažnai uh, E, reikalauja, kad tokį asmenį kažkas tai e, lydėtų, kad jis turėtų kažkokio gydytojo pažymą. Man atrodo, labai kišamas į žmogaus privatų gyvenimą. Čia reikėtų tikrai pažangos. Dabar dėl savalaikio informavimo. Paskutinį kartą, kai e, vėlavo mano skrydis, aš informaciją apie skrydžio vėlavimą gavau praėjus pusvalandžiui nuo to laiko, kai jau lėktuvas turėjo būti išskridęs. Tokia informacija man atėjo uh, į, į mano telefoną, na, bet vis tiek gerai, mm, nors ir taip. Jeigu ne, tai jau būčiau pati turėjus tos informacijos ieškoti oro uoste, dar būčiau sugaišus valandą. Man atrodo, kad oro linijos daro viską, kad nereikėtų mokėti kompensacijų. Leiskite dar asmeniškai tarti kai, e, žodį. Man atrodo, kad um, oro linijos um, mano, kad uh, keleiviai uh, yra tarsi nusikalteliai, kaip prašo kompensacijos gindami savo teisės. Bet, tarkim, jeigu keleivis daug skraido, turi daug skraidyti, tai jis labai priklauso nuo oro linijų, jis neturi pasirinkimo. Tai yra esminis dalykas. Aš jau 15 kartų e, bent 15 kartų nesugavusi atsakymų į savo laiškus, kuriuos siunčiau gindama savo teisės. Taigi, man labai svarbu, kad keleivių teisės būtų ginamas geriau, o ne praščiau. E, ar 3 valandos, ar 5 valandos e, vis tiek bandoma uh, išsisukti prisidengus nenugalimos jėgos, force majeure principų. Mano um, nuomonė, tai tikrai yra labai problematiškas požiūris, kuris buvo pasirinktas. Na ir tarsi uh, uh, to nepakaktų. Panašu, kad siekiama, jog bent 80 procentų skundų uh, būtų negaliojantis pagal naujas taisyklės. Uh, Man atrodo, kad tai tikrai nepaskatins mobilumą Europoje. Atleiskite, kad kalbu taip griežtai, bet e, kai kurie šiandien nuskambėjo pasisakymai iš aviacijos sektoriaus atstovų, pusės buvo tikrai labai kategoriški. Įsivaizduokime, kad teisėjas e, turėjo įvertinti keleivio ekonominę situaciją Tarkim, teisėjas turi išsiaiškinti, kokia yra keleivio ekonominė situacija prieš nutardamas, kad jam turėtų būti išmokėta kompensacija. Tikrai labai problematiškas toksai požiūris. Ir aš norėčiau jūs kreiptis, čia beje mano paskutinis sakinys. Jeigu e, galų gale jūs vis dėlto Europoje sukūrėte monopolį ir jeigu jūs norite, kad jūsų interesų centre būtų keleivis, tai tikrai turėtų pasikeisti jūsų požiūris. Labai gaila, kad e, aš čia nebegaliu daugiau pasilikti ir toliau dalyvauti diskusijoje, bet turiu vykti į kitą komitetą, posėdį, kuris vyksta šiuo metu ir kur aš irgi turiu pristatyti kitą dosiją. Pane Foster, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Matau, kad mes visi galime uh, vykti namo, nes Ehm, šiaip tai skraidome visi, bet jeigu viskas vyks taip, kaip dabar yra, nebebus regioninio oro uostų. Tikrai apgailestauju, ponė Gresiu, ehm, kad taip viskas pasisuko. Aš e, aviacijos srityje ehm, dirbau daugybę metų ir žinau, kad labai dažnai būna kad su žmonėmis elgesi neteisingai. Reikia turėti geras keliaivių aptarnavimo tarnybas, Tai bet kaip padaryti, kad tai būtų norma, kaip užtikrinti, kad vartotojai ar keleiviai eidami į parduotuvę ar pirkdami autobuso ar lėktuvo bilietą e, žinos, kad gaus tikrai gerą e, pasiūlymą. Manau, kad e, abi pusės turi tam tikrų prievalių užtikrindamos, kad laikosi sutartinių sąlygų. Aš e, pripažįstu, kad tikrai reikia užtikrinti skaidrę informaciją euro uostuose, reikia užtikrinti, kad ant žeminės paslaugas e, teikiančios įmonės, jeigu pati oro bendrovė to nedaro, išmano produktus, taip pat reikia užtikrinti, kad e, keliaiviai žinotų, kas vyks, jeigu bus e, vėluos skrydžiai ir panašiai. Ir man atrodo, kad mes esame pusiaukelėje. Pone e, Hercl, aš tikrai vos nepraradau e, noro gyventi po penkių minučių. Nežinau, kas bus, e, jeigu būsiu išrinkta kitais metais vėl į Europos parlamentą, ar su dviračiu reikės atvažiuoti, ar kažkaip ar perplaukti Lamanšo kanalą. Reikia užtikrinti, kad regioniai oro uostai išliktų jų e, reikšmė yra labai svarbi, ne tik jungiamuosius skrydžius organizuojantis oro uostai. Mes neturėtume bausti jų ir nenorėti bandyti išvaryti visų iš darbo. E, mes e, su pranešėju gerai susitikom, padirbėjome susitikę šešėliniai pranešėjai, yra gerų elementų, reikia kai ką pasiaiškinti. Norėčiau E, kai kurios pavyzdžius prisiminti iš to, kas buvo minėta. E, mes 40 metų teikiame e, pereinamasias paslaugas. galimybę taikome pirkti bilietą kelių bendrovų ir taip toliau. Nenorėčiau, kad to neliktų. Uh, o niekas taip pat nepasižiūrėjo į neigiamą poveikį. Negalima sakyti, kad e, tas e, kitas skrydis gali vykti tik kitą dieną, nes yra tokių aplinkybių. Taip pat e, dėl užsakomųjų skyrių mm, įmonių jos kartais vyksta į labai tolimas atokias vietas, bet ir į tuos dalykus reikia atsižvelgti. Apie tai turime e, galvoti, e, galvodami apie reglamentą 261, bet netaikykime jo e, kelionių organizatoriams. Arba vienas, arba kitas. Dėl nepasirodymo politikos taip yra viena nuostata tos nuostatos nežinau, ar teisingos bus, nes reikia gerbti komercinius sprendimus. Jeigu aš nusipirkau skrydį abi pusės, tai mano yra sprendimas ir aš galiu daryti, ką noriu. Aš, aš priimu savo sprendimą. Man atrodo, kad komisija labai m, mm, neblogai padirbėjo kai kuriuose srityse, bet mes e, turime žiūrėti, kaip toliau viskas klaustysi. Mes turime nustatyti pusiausvyrą. Jeigu mm, nieko gero nepadarysime, tai neužtikrinsime ir verslo galimybių ir jūs tikriausiai žinote tai. Aš esu pasirengusi dirbti su pranešėju, mes nepamirškime, kad e, šis rytis suteikia galimybių e, keleiviams, jie gali rinktis ir leidžia mums kartas nuo karto skristi į čia lėktuvų. Ponas Benin, labai trumpai. Manau, kad teisės tarp uh, E, šios pramonės sritis ir keleivių yra daugmaž subalansuotos, bet tik į ką reikėtų pasižiūrėti. Aš e, įsigilinau į mm, e, jungiamųjų skrydžių modelio organizavimą, bilietų pardavimo sistemas Aš e, susitikau su keliomis grupėmis pats ir visai teisingai yra tai, kad pigių skrydžių bendrovės ir kiti taiko apribojimą rankiniam bagažui. Jie, jie reikia e, suvokti, kad jos turi racionaliai taip pat e, elgesi šiuo metu tie, e, kas e, keliauja su mažiausiai e, bagažo. E, yra tarsi baudžiami, nes moteris, kuri turi rankinę mažą, negali jos pasimti, nesugrūdusi į didesnį bagažo, mm, e, bagažo talpą. Į tai reikėtų taip pat pasižiūrėti. Toliau e, nukreipimas kitų maršrutų, e, daugiamodalinio principo taikymas E, kodėl mes negalėtume pagalvoti apie lėktuvo e, ir traukinio bilietų pardavimą. Kai aš nusileidžiau šalio degolio oro uoste, gal trys greitai traukiniai važiavo į e, Briuselį, o aš, kai pra, nespėjau įjungiamą į skrydį, tai reikėjo vos ne 10 valandų man laukti ir pasiūlyta kaina buvo dviguba negu e, traukinio bilieto kaina žmonės, kurie skrendžia, e, skre, skrenda į sustikimus, skrenda valandą, grįžta tą pačią dieną. Ir kas, jeigu atsitinka, jeigu visa kelionė atšaukiama, manau, kad penkios valandos šiuo atveju tas laikotarpis yra ne, netinkamas. E, techniniai dalykai taip, e, tai yra svarbu, bet nereikia visko nurašyti techninės problemos. Perteklinis bilietų pardavimas Ir pavyzdžiui, kaip atsitinka, jeigu uh, visa šeima keliauja ir vienas žmogus nepakliūva į lėktuvą, tai reikia pagalvoti apie tai, kai galvojama apie per daug uh, bilietų parduodama. Prašau visų kalbėti nelgiau kaip jumtės, ponė Senelova. Mava, Hudina. Dėkoju, aš manau, kad na, buvo labai įdomių pristatymų, daug kas buvo pasakyta, tai aš tiesiog gal dar kelias pastabas pridursiu. Aš manau, kad turėtumėme rimtai pagalvoti apie išskirtinės aplinkybės, apie vieno krepšio politiką, kalbant apie jungiamusius skrydžius ir keliaiviams teikiamą informaciją, tai yra irgi labai svarbu. Svarbu teikti informaciją prieš keliaiviams atvykstant į oro uostą, įvairius keleivius, e, ypatingai šeimas su mažais vaikais, tai gali įstumti į sudėtingą situaciją. Ir paskutinė mano pastaba. Aš labai nusivylusi, kad nepasiekėme jokios pažangos bankroto, oro bendrojų bankroto atvejais ir kolektyvinio žalos atlyginimo srityje. Ačiū, Ajala Sender. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau Jums priminti, kad įeiname į naują etapą, nes jau yra parengtos keleivių teisės susijusios su vairiais sektoriais. Aviacija buvo pirmoji sritis, kur buvo parengtos keleivių teisės ir dabar atėjo laikas pasimokyti iš praeities. Nemanau, kad reiktų čia dabar dangstytis ekonominę krizę ir žengti atgal. Priešingai, šis modernizavimas turi paveikti oro transporto sektorių. Ir matome, kad modernizavimas atneša įvairių galimybių, kelių teisų gerinimas taip pat. Ir negalime žengti atgal. Aš sutinku, kad dauguma mūsų yra reguliarūs keleiviai kadangi keliaujame į Briuselį ir Strasbūrą ir tai reiškia, kad turime daug patirties sukaupę ir geros ir blogos su tuo, kas nutinka su mūsų teisėmis, kai iškyla atitinkamos situacijos. Na, iš tiesų tų situacijų pasitaiko. Ir kartais suprasti įmanoma tam tikrus dalykus, o kartais sudėtinga. Tačiau be jokios abejonės kai kurios bendrovės piknaudžiauja savo situaciją ir netinkamai elgesi su keleiviais. Taigi, aš manau, kad komisijos pasiūlyme bandoma išspręsti tam tikras problemas, atsižvelgiant, aišku, ir į ekonominę krizę ir tai, kaip ji veikia oro bendrovės. Mes į tai atsižvelgsime ir parlamente. Tačiau, turiu to minėti, kad iki rinkimų vien, liko metai ir uh, turint omenyje, kad vis daugiau pasitaiko situacijų nepalankių keleiviams. Na, oro bendrovės irgi gauna naudos iš Europos žmonių noro keliauti, atostogauti ir panašiai. Ir iš jų entuzijazmo ir dabar turime atspindėti keliaivių teisės, kuo galima plačiau su šiuo pasiūlymu. Taip pat aš manau, kad labai svarbu nepamiršti ir personalo mokymų, kadangi kai kurios bendrovės, ypatingai pigios oro bendrovės, e, galbūt ten su keliaiviais elgiamasi netinkamai dėl to, kad personalas nėra tinkamai apmokomas. Ponas Rykė, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų buvo iškelta daug klausimų, bet ta problema, kuri mane, mane labai neramina, tai yra overbookingas. kai yra įsigijamas bilietas, nesvarbus koks, kokios transporto priemonės bilietas, visuomet yra tarsi įeinama į sutartinių santykių su ta bendrovė. Taigi keleiviai turi gauti tinkamas sutarties sąlygas ir sutartyse negali būti numatoma nuostatų, kai oro bendrovė tuo pačiu metu parduoda tą, pač, tą patį bilietą. Tai yra neįmanoma. Ir tai turėtų būti draudžiama, turėtų būti taikomos nuobaudos už tai. Ir aš manau, kad šioje direktyvoje tai yra aktuali tema, kur reikia labai griežtų nuostatų, nes tai yra bendra problema ir aš nežinau, kodėl iš vis yra toleruojama, nesuprantu, nei komercinių, nei ekonominio, ekonominė prasme tai visiškai nenaudinga praktika. oro bendrovės turi, aišku, laikytis pakilimo nusileidimo laikų sistemos, tačiau vis tiek aš manau, kad e, bilietų perpardavimo problema yra labai aktuali. Ačiū. Ačiū. Na ir galiausiai aš ir norėčiau tarti žodį. Šiandien man paaiškėjo, kad e, dabartinis reglamentas ne tik skirtingai traktuojamas įvairiose oro linijose, akivaizdu, kad jį reikia reformuoti. Kai kurios e, oro linijos laikosi taisyklių, o kai kurios labai laisvai interpretuoja reglamentą. Taigi, man atrodo, kad tikrai reglamentą reikėtų peržiūrėti. Buvo paminėtas vienas dalykas, apie tai kalbėjo pane Ajola Sanda. Oro uostose, o taip pat e, turiuomenį ne vien tik tais personalą, bet ir antžeminės paslaugas teikiančių bendrovių darbuotojus. Jie visiškai nežino, kas parašyta šiame reglamente, kokios yra keleivių teisės. Uh, Aš e, kažkada paklausiau, kokios e, mano teisės, kai e, buvo atšauktas mano skrydis ir tikrai turiu labai neigiamas patirties. Taip pat turiu patirties ir su užsakomoju skrydžiu iš praėjusios vasaros. Taigi tikrai keliaivių teisės nekažin kaip ginam, ginamas tokia yra ir mano nuomonė, ir kitų komiteto narių nuomonė. Mano rinkėjai taip pat skunčiasi. Daugelis um, mano rinkėjų keliauja iš taško A į taško B, naudojasi užsakomaisiais skrydžiais bet ir jie skundžiasi. Aš pritariu poniai Foster, e, kuri sakė, kad e, jeigu jūs esate nusipirkę kelionių paketą, tai jums galioja direktyva. Bet jeigu žmogus yra nusipirkęs tik skrydį, tai jam turėtų būti sumokėta kompensacija. Būtent čia žmonės nukenčia labiausiai. Man atrodo, kad uh, E, iš tikrųjų, e, reikia peržiūrėti ir tą force majeure, nenugalimos jėgos principą. Kai kuriais atvejais, man atrodo, kad komisija pasistumėjo į priekį peržiūrėdama reglamentą, bet tos pažangos dar nepakanka. Uh, Tai štaip komiteto pirmininkas galėtų apibendrinti diskusiją, mes su nekantrumu laukiame tolimesnių diskusijų. Dabar baigiamosios pastabos visų pirma komisija, o paskui dar galės pas, pabaigoje pasisakyti ir pranešėjai, ar ponas Kolston norėtų ką nors pridurti. No, Mr. Chairman, thank you. Ne, ponas pirmininkė, ačiū. Na, man atrodo, kad tikrai labai išmintingai pasielgėte. Dabar žodis e, pranešėjui. Ačiū pirmininkė, sako ponas Bach, tikrai labai įdomiai prabėgo šį popietę. Man atrodo, kad tikrai jūs padarėte teisingas išvadas apie šią diskusiją. Aš savo ruoštų jau žanginė kalboje išsakiau keletą svarbiausių pastabų. Taigi, tai, kas svarbiausia, jau minėjau pradžioje. Dėl kai kurių pastabų tikrai pritariu kolegijai, tarkim, Saranovą. Iš tikrųjų reikėtų griežtesnių taisyklių dėl oro linijų bankruoto, taip pat reikėtų ir tikslesnių apibrieščių, reikėtų tiksliau apibriežti, kas už ką atsakingas, kokia atsakomybė, tarkim, tenka oro uostams ar oro linijoms, kas turėtų teikti kokią informaciją, kas būtų atsakingas už informaciją. Uh, Dar reikia patikslinti ir apibriežti, kas yra neįgalus asmenis arba riboto judumo asmenis. Man atrodo, kad vėlgi čia reikėtų iškesnių apibriežčių. Dėl kai kurių pastabų aš jomis džiaugiuosi. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti ir apie e, ypatingų situacijų planus, išskirtinio aplinkybių planus. Uh, Pritariu įvairiems kalbėtojams, kurie komentavo penkių valandų laikotarpį. Toks pasiūlymas dėl penkių valandų daugelio atveju pablogintų keleivių situaciją. Man atrodo, kad negalima ignoruoti Europos teisingumo teismo sprendimo. Komisija to sprendimo neignoravo, bet ji bandė teisiškai įvertinti teisingumo teismo sprendimą Ir Man atrodo, kad komisija neteisingai atsižvelgia į teisingumo teismo sprendimą. Man atrodo, kad reikėtų e, pažangos ir rankinio bagažo taisyklių srityje. Aš tikrai džiaugiuosi įvykusią diskusiją su šešėliniais pranešėjais, išgirdome įvairių įdomų pastabų. Labai ačiū už šią diskusiją, ačiū už visą šią popietę or our stakeholders for Dabar kreipsiuosi į kolegas, sudėsius asmenys, skiriu jums po vieną minutę, jeigu tikrai turite ką pasakyti. Aišku, aš demokratas, tai turite teisę sakyti ponas Sauks. Vienai minutiai. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponė Vernon. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia uh, turėti tą nenumatytų situacijų planą, kad tai labai gerai ir kad reikia aiškiai apibriežti, kas yra atsakingas už ką, kad būtų išvengta neiškumo, tada keleiviai žinotų, kas atsakingas už jų teisės ir reikėtų, kad e, būtų kažkoks vietos atstovas, kuris e, rūpintųsi keleiviais, jeigu iškiltų problemas. Ačiū pirmininkė. E, Pone Desmit, ačiū gerbimas pirmininkė. Vienas dalykas - daug ir čia susirūpinimo dėl penkių valandų kaip e, pirmojo, m, mm, pirmos problemos, kurias reikia spręsti. E, tai yra laikotarpis, per kurį oro bendrovė turi bandyti e, suorganizuoti tą kitą skrydį E, ir reglamente penkių valandų laikotarpis taip pat e, laikomas e, riba, po kurios, kurią peržengus keleivis turi, te, turi teisę į kompensaciją. Kaip ir anksčiau, norėčiau pabrėžti, kad keleiviai turi būti suinteresuoti tuo, kad oro bendrovės turėtų bandyti išspręsti problemą, o ne atšaukti sky, skrydį. Tai nereiškia, kad mes nenorime uh, rūpintis keleiviais ir išmokėti kompensacijos, net jei ir bus išskrista po uždėlsio skrydžio. Dėkui, ponė Maknamara, ačiū pirmininkė, neturiu nieko ką pridurti. Pone Hanmanai, šiek tiek e, sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. E, ponė pat, pačių e, kėlė klausimą kodėl, kaip yra su finansinėmis e, kompensacijomis. E, man atrodo, kad jos klausimas atsako, iškart jį ir atsako jeigu e, oro bendrovė yra atsakinga už uždėlstą skrydį ir neranda alternatyvaus skrydžio, ji turi teisę atšaukti e, skrydį ir apriboti e, pretenzijas dėl finansinių kompensacijų, bet tai netitinka keleivių interesų, nes jie tikrai nenori išgirsti, kad jų skrydis yra atidėtas. Ponas Bauris, porą pastebėjimų pirmiausia E, keleivis yra svarbiausias mums, jeigu mes nederamai elgsime su jais, tai jų ir neturėsime. Ir tai labai aišku, mes visuomet siekiame laikytis keleiviams numatytų teisų, jas gyvendinti ir būtų labai neprotinga supriešinti keleivių ir pramonės. Mes turime galvoti apie visus keleivius, e, taip pat kai kuriuos e, keleivius, kurie tiesiogiai nukenčia, jeigu kažkas įvyksta, taip pat apie visus keleivius, kadangi tai yra susijęs su jų atskiromis teisėmis. Antras pastebėjimas. Labai dažnai e, diskusijose kalbama Mm, tarsi nesusišnekant, kalba apie teisę į kompensaciją, kalba apie fiksuotą sumą arba maksimalią sumą, bet tai yra minimalios sumos, į kurią turi teisę kiekvienas pilietis. Jeigu e, keleivis, jeigu keleivis labai nukentėjo, ypatingai, tai tuomet jis turi papildomas e, teisės reikalauti papildomas kompensacijos arba apie e, turistinių kelionių, pagal turistinių e, kelionių direktyvą arba Monrealio konvenciją. Ačiū, ponė. Grizl, norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė labai svarbu nepamiršti klausimo apie nemokumą ir teismo sprendimų įgyvendimą. Man atrodo, kad visi oro vežėjai norėtų konkuruoti tokiomis pat e, sąlygomis ir visi nori, kad e, visiems būtų vienodi reikalavimai taikomi. Ir paskutinė, galiausiai, ponė Pachl, e, vienas klausimas, apie kurį kalbėjo ponė Foster, Man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas. Ji kalbėjo, kad abi pusės e, sandori pasirašančios turi įsipareigojimų. Taip, taip iš tikrųjų yra, nes labai dažnai oro bendrovės nesilaiko savo prievalių, kaip esame girdėję, taip pat labai E, keisti tai, kad kartais e, e, oro bendrovės operatoriai bando nesilaikyti tokių e, standartų, kurių laikytųsi kiti paslaugų teikėjai. Ir taip pat e, reikia e, prisiminti, kad JATA yra pateikusi tam tikrų rekomendacijų E, dėl nepasirodymo atvejų taisyklių gyvendinimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra įgyve, e, žinoti, kaip teisingai taisyklės įgyvendinti. Ačiū. E, mes daug laiko skiriame pamastymams, kaip padaryti, kad tikrai viskas būtų teisingai gyvendinama ir tai yra viena iš sričių, kuri uh, visiems labai aktuali. Norėčiau visiems jums padėkoti, kad atvykote ir kad e, išsakėte komitetui savo nuomonę. Dėkoju komitetui. E, jūs dabar informuoju nariai dėl tvarka, apie tvarkaraštį. Projektas bus e, e svarstamas rugsėjo 16-17, terminas pakeitimams spalio 3 svarstymas pakeitimų lakvičio 5, balsavimas transporto komitete lakvičio 14, plenarinė sesija, dar nežinome, kurioje bus svarstama šis klausimas, bet tikriausiai sausio mėnesį kitų metų. O 16-17 rugsėjo, kaip sakiau, pradėsime svarstyti pranešimo projektą komitete. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjų šešėlėms pranešėjams už visą darbą. Dabar norėčiau paprašyti pradėti uždarą posėdį, kur kalbėsime apie trišalės darybas ir paprašysiu tų, kurie neturėtų dalyvauti, išeiti iš salės.